nuomonės kitų komitetų vardu, o taip pat su pirmininkaučia Danija komisija ir aš noriu visiems tiesiog padėkoti. Ačiū. Dėkoju, ponė kolegė. Tuo ir baigiame diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto. Dėl šio klausimo balsuosime rytoj 12 val. Dėkoju visiems kolegoms už dalyvavimą diskusijose ir už drausmę ir kad suteikėte galimybę visiems norintiems E, stebėti futbolo varžybas. Taip pat norėčiau padėkoti e, vertėjams už draugišką pagalbą. Posėdis baigiamas.